The beginning. Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen, may I ask you to take a... Kolegos, ponios ir ponai, norėčiau praš, paprašyti visų susėsti ir um, pasisveikinti su energetikos ir transporto E, komitete lankančiais Rumunijos senato nariais. Tarp lankytojų yra ir komiteto, energijos ir transporto komitetos Rumunijos senate pirmininkas. Norėčiau kad mūsų komitetas draugės su transporto komitetu prieš keletą metų lankėsi ten ir nors dabar ir nors mes nesame atsakingi už transportą, vis dėlto mes koordinuojame investicijas energetikos pramonės srityse, o svarbiausias atsakingas, atsakingiausias uh, pareigūnas ES šiandien yra ponas Irki Katainen, buvęs Suomijos premjeras, jis yra čia, pas mus e, pagal struktūrinį dialogą, kurį palaiko komisija ir parlamentas. Pone vicepirmininkė, ačiū už tai, kad atėjote į mūsų posėdį. Tikrai džiugu, kad dažnai lankotės. Jūs esate atsakingas už konkurencingumą, investicijas, augimą ir darbo vietas. Ir manau, kad būtent ta tvarka reikia viską vardinti. Reikia pradėti nuo konkurencingumo, jeigu norime sukurti kiek įmanoma daugiau darbo vietų. Šiek tiek bandžiau pakoreguoti jūsų portfelį. E, išvardinau jūs, jūsų kompetencijai priskirtinas rytis, bet kita tvarka. Pone vicepirmininkė, Katainenai, jūs nuolatos lankotės įtre komitete ir e, ypač daug dėmesio skiriate Europos strateginių investicijų fondui EFSI. Ir norėčiau visiems priminti, kolegos, kad ITRE aktyviai dalyvavo tvirtinant EFSI reglamentą pagal 54 darbo tvarkos taisyklių taisyklę ir pranešė šio klausimo ponė Van Bremt irgi yra čia. E, kalbame apie išskirtinės kompetencijas dėl finansavimo šaltinių. Ir dabar įtri dėl e, būtent šios svarbios kompetencijų srities aktyviai domisi FC gyvendinimu. Pone vicepirmininkė, malonu šią matyti, žodis jums. President, it's always a pleasure to... Ačiū, pirmininkė. Džiaugiuosi galėdamas čia būti. Aš kalbėsiu apie tikrai nemažai dalykų, kurie yra susiję su jūsų komiteto darbu, bet prieš pradėdamas savo pasisakymą norėčiau pasakyti, kad tikrai vertinu struktūrinio dialogo galimybę ir džiaugiuosi galėdamas įsiklausyti į parlamentą, pagalvoti apie tai, kas geriau galėtų būti daroma kitais metais. Taigi ačiū už šią galimybę. Pradėsiu nuo pagrindinio aktualiausio šios dienos klausimo - plieno. Plieno pramonė Europos Sąjungoje, žinote, kad išgyvena labai sudėtingus laikus ir raginama imtis veiksmų. Tie raginimai pasigirsta ir iš pramonės, ir iš valstybių narių. Ir komisija pastarosius šešis mėnesius dirbo um, spręsdama e, šios klausimus, praeitą mėnesį buvo surinkta aukšto lygio konferencija, o šiandien pristatome komunikatą šiuo klausimu. ES jau turi patvirtintas 37 skirtingas priemonės dėl plieno pramonės, taip pat 16 priemonių susijusių su plieno importu iš Kinijos ir 9 dar priemonės nėra rengiamos. ES priekybos priemonės remiasi valstybių narių dalyvavimu. Komisija, komisijos prašoma atlikti ES interesų analizę ir pritaikyti labai tikslius e, skaičiavimus, e, pritaikyti mažesnio mokesčio taisyklę. Ką komisija daro jau dabar? Komisija e, pradeda e, tyrimus e, susijusius su rizikos galimybė ar žalos galimybę. Kitaip sakant, komisija jau pradėjo veiksmus ir reaguoja į galimas grėsmės. Be to, komisija registruoja importą, siekdama užtikrinti, kad E, pramonė iš tikrųjų galėtų lengviau atsikvėpti dar prieš pradedant taikyti laikinas priemonės. Ir tai leidžia komisijai atgalinę datą taikyti antidempingo mokesčius e, tris mėnesius prieš patvirtinant laikinas priemonės, jeigu yra laikomas atitinkamų sąlygų. E, ką dar reikia padaryti? Būtina imtis tam tikrų teisinių E, priemonių, teisėkuros priemonių. Ir mes sieksime sutrumpinti esamas procedūras vienu mėnesiu, nuo 9 iki 8 mėnesių. Mes taip pat um, intensyviau taikysime konsultaciją su valstybėmis narėmis. Taip pat um, komisija gali taikyti laikinas priemonės iš karto po to, kai informuoja valstybės narės ypatingos skubos situacijose. Mm, komisija taip pat optimizuos savo vidinės e, procedūras ir. E, greičiau spręs e, įvairius klausimus susijusius su terminų prateisimais. Taip pat svarbu, kad e, taryba prisijimtų savo atsakomybę uh, modernizuojant priekybos priemonės. Modernizavimo priemonės apima naują komunikatą, komisijos gairės ir komisija siekia štai kokių tikslų. Pirmiausia, padidinti skaidrumą ir nuspėjamumą, e, taip pat e, atitinkamų teisės aktų įgyvendinimo užtikrinimą ir panašiai. Žinome, kad e, šiuo teisėkros laikotarpiu gali, tai yra per dabartinę teisėkros procedūrą gali būti e, taikomi dar kai kurie pakeitimai. Na ir kalbame apie sistemą ir reikalavimus, kurie e, būtų taikomi plieno sektoriui, ne vien energetikos ar kitiems e, sektoriams. Ką dar galėtume papildomai padaryti? Galėtume pakeisti kai kurios teisės aktus Tai turėtų būti mm, daroma priekybos apsaugos <clears throat> modernizavimo pasiūlymo rėmuose. Ir siekime, e, galime taip pat sutrumpinti procedūras dviem mėnesiais nuo 9 iki 7. Taip pat e, galima būtų padaryti pakeitimą ES kovos su dempingu mm, ir kovos su mm, subsidijomis e, reglamentuose. Taip pat galima būtų pakeisti kai kuriuos e, numatytus šiuose reglamentuose e, terminus. Taip pat e, turėtų būti sklandesnis konsultavimuose su valstybėmis narėmis procesas. Ir galiausiai komisija E, taip pat taikys iš ankstinės stebėsienos sistemą plieno produktams. Mm, iš ankstinės stebėsienos priemonės yra numatytos mm, ES apsaugos priemonėje ir remiasi automatinė importo licencijavimo sistema. Bet visa tai yra mm, mūsų siūloma priekybos uh, dalis, bet prekyba yra dar ne viskas. Tai ne vienintelė sritis, kurioje mūsų plieno pramonė patiria problemų. Mes turime siekti visą plieno pramonę padaryti konkurencingesnę mm, globalių lygmenių. Aš esu tikras, kad daugelis jūsų, mm, daugeliu jūsų aktualu kas sakoma šiuo klausimu komunikate. Aš raginčiau tikrai visus su to komunikatu susipažinti. Dabar 2016 programos įgyvendinimas. Įgyvendinimas įsibėgėjo, o darbo vietų kūrimas, augimas ir investicijos vis dar yra pagrindiniai mūsų prioritetai. EFSI jau veikia ir mes dabar ketin, geriname investicijų aplinką ir siekiame pasinaudoti visomis investicijų ir priekybos galimybėmis. Aš vėliau apie tai kalbėsiu plačiau. Mūsų tikslas yra e, paskatinti bendrosios rinkos veikimą, padėti mažoms ir vidutinėms įmonėms ir naujais įsteigusiems įmonėms, panaikinant reglamentavimo kliūtis ir palengvinti joms galimybę užsitikrinti finansavimą. E, mano nuomonė, praeitų metų spalio mėnesį paskelbta bendros rinkos strategija yra viena pagrindinių mūsų investicijų plano dalių. Mes e, taip pat e, vykdome tolesnius veiksmus susijusius su skaitmeninė ir energetikos strategija. Mes pristatėme pirmąjį priemonių rinkinį praeitą e, gruodį ir prieš vasaros atostogas teiksime dar naują pasiūlymų dėl priemonių rinkinį. Mes siekiame pasi šimtų procentų išnaudoti bendros rinkos potencialą. Mes dabar taip pat vykdome veiksmus susijusius su penkių pirmininkų ataskaita dėl ekonominės ir pinigų sąjungos, dėl bankų sąjungos užbaigimo, kapitalų rinkų sąjungos ir taip toliau. Ir mes taip pat, kaip šias mėnesį, ketiname paskelbti naują kompetencijų darbo tvarkę. Mes e, labai intensyviai rengiamės Paryžiaus klimato konferenciją ir dabar turime imtis tolesnių veiksmų šioje srityje. Praeitą gruodį mes paskelbėme žiedinės ekonomikos planą ir e, dirbame toliau siekdami Europoje 2020 e, tikslų ir jungtinių tautų darnaus vystimosi tikslų. Dabar galbūt trumpai apie bendrą e, bandomai projektą ES investicijų planą. Europos investicijų bankas patvirtino 54 projektus, kurie turėtų būti finansuoti iš EFSI. Iš viso e, bus skirta 7,2 milijardų finansavimas ir kiekvieną mėnesį atrinkama dar daugiau projektų. Iš visų kol kas atrinktų projektų apie pusę yra skirtų, skirti atsinaujinantiems energijos šaltiniams, energijos efektyvumui mm, ir investicijoms, kurios, kuriomis siekiama netaršaus augimo. Kiti projektai yra susijęs su pramonėmis inovacijomis, skaitmeninė ir socialinė infrastruktūra, transportu ir taip toliau. Europos investicijų fondas pasirašė apie 150 MVI finansavimo susitarimų. Apie 125 tūkstančiai Europos MVI turėtų e, gauti naudą iš šių susitarimų. Taigi visos šios operacijos bendrai e, jų vertė yra 76,1 milijardo. 22 valstybės narės pasinaudojo EFSI finansavimu, e, tarp jų e, šalis, kurios turi mm, ar mažos ekonomikos šalis - Slovenija, Estija, Bulgarija ir Kroatija taip pat ir viešųjų ir privačiųjų projektų vykdytojų projektai gali pretenduoti gauti pagalbą iš Europos investicijų konsultacijų centro. Mes šį pavasarį taip pat pradėsime ar įsteigsime ir Europos investicijų projekto portalą. Galiausiai komisija siekia labai ambicingų tikslų susijusių su reguliavimu ir administracinių kliučių investicijoms panaikinimu. Mes e, nagrinėjame mm, sunkumus susijusius su investavimu, e, su kuriais susiduria valstybės narės. Praeitą lapkritį mes patvirtinome metinę augimo e, peržiūrą, kur buvo pateiktos valstybių narių faktų lentelės, kuriuose matyti, kokios kliūtis yra valstybėse narėse susijusios su investicijų pritraukimu. Ir komisija jau pradėjo kapitalo rinkų e, sąjungos kūrimą, skaitmeninės bendrosios rinkos kūrimą, paskelbė bendros rinkos strategiją ir energijos sąjungos įgyvendinimą. E, taip pat e, Mes naudojame EFSI ir ESI fondus ir iš šios dvi priemonės viena kitą papildo ir, yra, ir viena kitą sustiprina. Dar keletą žodžių apie pagrindinį mūsų tikslą e, šiais metais - žiedinė ekonomika. Žiedinės ekonomikos paketas yra vienas iš pagrindinių komisijos darbų, vienas e, iš dešimties mūsų prioritetų, kuris atspindi mūsų įsipareigojimus klimato e, kaitos e, užimtumo srityje ir Tai taip pat atspindi mūsų įsipareigojimus susijusius su jungtinių tautų tvarus vystimosi tikslais. Mūsų parengtas dokumentų rinkinys buvo parengtas galvojant apie verslo galimybės žiedinė ekonomika gali ženkliai pagerinti ES verslo konkurencingumą. ES yra pasaulinė lyderė, kalbant apie švarias technologijas ir švalius sprendimus. Jeigu mes galėtume veiksmingiau išnaudoti išteklius, sumažinti mūsų priklausomybę nuo žaliavų ir apsisaugoti nuo sviruojančių kainų pasaulio rinkose mes galime dar sustiprinti savo konkurencinį pranašumą. E, pagal Horizontas 2020 programą komisija jau investuoja apie 650 milijonų e, inovatyviems e, parodomiesiems projektams ar pavyzdiniams projektams žiedinės ekonomikos kontekste. Taip pat komisija skatina investicijas į infrastruktūrą iš EFSI ir struktūrinių fondų. EFSI taip pat e, viena, vienas iš pagrindinių tikslų yra veiksmingas išteklių naudojimas. E, šalia jau dabar skiriamų ES lėšų e, tai yra dar viena galimybė skatinti aplinkosauginių projektų įgyvendinimą ir siekti žiedinės ir netaršios ekonomikos. Horizontas 2020. Kaip jau minėjau, visi mes žinome, kad Europa išgyvena labai daug sunkumų, bet mes taip pat žinome, kad um, investicijos į mokslinius tyrimus ir plėtrą yra investicijos į ateitį. Ir tai yra pagrindinis ar kertinis akmuo komisijos um, darbe, kuriuo siekiama kurti darbo vietas ir siekti ekonomikos augimą. Pernai mes panaudojame 2,2 milijardų iš Horizontas 20, 20 programos tam, kad sukurtume EFSI. Ir mes pastaraisiais e, mėnesiais matėme, kad tai iš tikrųjų leidžia mums finansuoti labai svarbius projektus. Horizontas 2020 sėkmingai siekia savo tikslų. Mes jau pasirašėme apie 7200 dotacijų susitarimų kur ES įnašas bus 12,6 milijardų eurų e, ir iš viso šis finansavimas skirtas 31 tūkstančiui dalyvių. This includes more than 1,000. Daugiau nei 1300 dotacijų susitarimų e, pasirašyta su Europos mokslinio tyrimų taryba. Darbo programų, rengiant darbo programas buvo atsižvelgta į um, konkrečius tyrimus, taip pat į konsultacijų su suinteresuotomis šalimis rezultatus ir buvo siekiama parengti Mm, tokius e, konkursus, kurie e, būtų reikiamo, reikiamos apimties. 670 milijonų eurų yra numatyta dabartinėje darbo programoje projektui pramonė 2020 žiedinėje ekonomikoje. Ir 139 milijonai eurų numatyta ir Internet of Things programai. Horizontas 2020 yra labai e, patraukli programa, 84 tūkstančiai prašymų kol kas yra pateikta mm, ir e, iš viso mm, tie prašymai e, prašoma 246 milijardų mm, eurų ES lėšų. Netrukus vyks Horizontas 2020 tarpinis e, vertinimas ir mes galvosime apie šiuos elementus. Europos inovacijų taryba e, taip pat e, fizinio ir skaitmeninio pasaulio sąveika mokslinius tyrimus ir plėtrą ir strategijas, kurios yra vykdomos per politikos paramos priemonę, e, bei galvosime apie ES pagrindų programų nacionalinį vertinimą. Atsiprašau, kad aš kalbėjau ilgai, pirmininkė, bet e, iš tikrųjų mūsų darbo apimtis yra didžiulė, pasistengiau supažininti su esme. Ačiū mm, vicepirmininkė, ačiū už jūsų horizontalų požiūrį. Jūs, jūsų darbas, ar jūs atsakingas už septynis komisijos narius, taigi jūsų darbos rytis tikrai labai plati. O dabar frakcijoms suteiksiu pirmiausia žodį po dvi minutės, kitiems kolegoms po vieną minutę, nes turime ilgą kalbėtojų sąrašą. Ponas Eller, EPP vardu. Um, <clears throat> good, yeah, here, Commissioner, it's hopefully not just a... Ačiū, pirmininkė, gerbiamas komisarė, džiugu, kad vyksta ne tik struktūrinis, bet ir konstruktyvus dialogas. Aš norėčiau pateikti paprastą klausimą susijusiu su plienu. Jūs sakėte, kad esate susirūpinęs dėl priekybos, priekybinės situacijos, ypač dėl Kinijos ir ETS sistemos. Šiuo metu ES plieno pramonė susiduria su sunkumais, taip pat ir mano šalies plieno pramonė susiduria su sunkumais. Na ir e, e, taip pat E, plieno sektorius e, e, turi dalyvauti TS prekybos sistemoje, visą tai kainuos apie 100 milijonų eurų ir nebelieka lėšų investicijoms. Ir ko gero tos investicijos pasieks JAV, o ne Europos Sąjungą ar tai kaip nors bus susiję, pavyzdžiui, su nesažininga priekyba, nes ETS sistema sukuria didžiulę naštą. Dabar dėl horizontas 2020 aš tikrai džiaugiuosi tuo, kas vyksta su MVI skirta priemonė. Bet dar noriu paminėti vieną dalyką. Man atrodo, tai dar kelia iššūkių. Na, o būtent kalbu apie e, kūrybiškas pramonės rytis. Mes daug kalbame apie plieną, apie farmacijos sektorių, bet ir tame sektorėje dirba daug žmonių ir būtų įdomu sužinoti, ką Jūs manote apie tai. Ačiū, mielas kolega. Toliau, SND frakcijos vardu, pane Vandenbrand. Dėkoju. Ačiū už tai, kad paminėjote tuos įvairius klausimus. Mes, ko gero, visi suprantame, kad turime keisti savo ekonomiką, į ją daugiau e, investuoti. Mūsų ekonomika turi būti tvari arba jos iš viso gali nebelikti. EFSI, ko gero, nelabai pakeis padėti, bent jau ne taip, kaip mes to norėtumėm. Thank you. Vis dėlto tai yra svarbus instrumentas, kuris mums gali padėti. Mūsų komitete jau e, buvo e, apie tai kalbėta, mes siekiame, e, kad būtų pasiekti rezultatai tarp darantis trims institucijoms. Yra svarbu, kad būtų investuojama ne vien tik dėl to, kad reikia kažkur investuoti, bet kad svarbu, kad tai atneštų ir naudos ekonomikai ir kyla čia tam tikrų klausimų. Kaip užtikrinti tvarias investicijas? Komisija patvirtino tam tikrą projektų e, sąrašiuką, bet e, mums e, sunku iš EFSI rezultatų suvestinę suprasti, kaip tos lėšos yra naudojamos. Taip pat ir e, visuomeniai būtų svarbu sužinoti, kaip yra e, įvertinti jų gyvendinti projektai, kokie yra jų rezultatai. Dar norėčiau tarti keletą žodžių apie energijos efektyvumą. Tai labai svarbus klausimas mūsų komitetui. Tačiau šis aspektas siejamas su nedaugeliu projektų. Lengviau yra įgyvendinti stambius projektus, bet labai sunku įgyvendinti smulkius projektus valstybėse narėse kaip čia viskas vyksta, kaip veikia platformos, kaip su jomis yra bendradarbiaujama. Yra pateiktas labai geras pasiūlymas dėl pastatų energetinio efektyvumo, pastatų, gyvenamųjų pastatų energetinio efektyvumo ir tikrai norėčiau, kad per ateinančius mėnesius gaučiau apie tai informacijos. Aš pati turėsiu išbėgti šios salės po 15 minučių, bet mano padėjėjas viską užsirašys, ką pasakysite. Dėkoju. Toliau Alda frakcijos vardu pane Kalas. Ačiū. Buvo tikrai be galo įdomu jūsų klausytis. Kalbant apie ekonomikos augimą ar darbo vietų kūrimą, tai tam yra e, būtinos, būtini ir moksliniai tyrimai, inovacijos. Todėl turiu labai konkretų klausimą. ES susiduria su vairiomis problemomis, tai ir migrantų krizė, ir kitos problemos. Ir visą tai kainuoja. Kaip jūs galite užtikrinti, kad lėšos nebus paimtos iš mokslinio tyrimų ir technologijų plėtros biudžeto, tam, kad būtų sprendžiamas tos problemos? Ačiū toliau žaliųjų frakcijos vardu, ponas Maragal. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti komisarui už visą suteiktą informaciją. Ačiū už tai, kad pas mus atvykote. Man kila keletas konkrečių klausimų. Visų pirma, bendresnio pobūdžio klausimas. Jūs apie tai neužsiminėte, bet norėčiau sužinoti, kaip jūs vertinate TAP kaip tai veikia. Gal galite pakomentuoti ir portalo veiklą, nežinau, ar per anksti apie tai kalbėti ar ne. Taip pat turiu klausimų ir dėl skobot arba rezultatų suvestinės. Būtų įdomu sužinoti, kaip naudotis tokia rezultatų suvestinė. Negalėjau viską pasigilinti, bet pasakysiu štai ką. Ispanijoje dabar daug dirbama su vairiomis biotehnologijomis, bet e, nors ir vyksta taip pat ir kontrolė, bet įmonių padėtis yra sunkia. Slovakijoje, Vokietijoje ir Niderlanduose yra įgyvendinami trys su automagistralėmis susiję projektai tie projektai tikrai be galo daug kainuoja. Jau buvo išleista daug lėšų tiems projektams įgyvendinti. Ir aš noriu pastirauti, ar visą tai atitinka EFSI kriterijus. O pavyzdžiui, Dar noriu prisiminti, kad e, Italijos naftos perdirbimo įmonė buvo skirta, tarkim, 30 milijonų eurų iš EFSI fondo. Ar tai atitinka EFSI kriterijus? Taip pat e, buvo finansuojamos ir laivų statyklos. Tai tik keletas pavyzdžių. Man, mane domina, ar tikrai čia vadovaujamas EFSI kriterijais. Ir dar vienas E, klausimas. Kalbant apie 7 milijardus eurų, koks čia būtų e, daugiklinis efektas? Ačiū, kolega. Toliau neoklis įlikjotis su guo vardu, prašom. Ačiū pirmininkė, gerbiamas e, komisijos pirmininko pavaduotojų. Aš manau, kad mums reikia naujo fondo viešosioms e, investicijoms tam, kad galėtumėm skatinti realiąją ekonomiką. Tokiu būdu e, galima e, įveikti krizę, recesiją ir užtikrinti ekonomikos augimą visų žmonių labui. Komisija taip pat teikia garantijas tam, kad sumažintų stambiųjų įmonių investicijų patiriamą riziką bet dėl to buvo sumažintas finansavimas, pavyzdžiui, strateginiai programai. 16 milijardų buvo nubraukta. Ir akivaizdu, kad e, šios lėšos 16 milijardų e, pateks į išsivyšusias ES šalis, toms šalims, kuriams gerai sekasi, bet netoms toms šalims, kurios dabar susiduria su krize. Kaip tai galima paaiškinti? E, Graikija ir Kipras per šių metų pirmą ketvirtį nepateko į komisijos augimo programą, nes mes nevykdome infrastruktūros stambių projektų. E, mes taip pat negausime ir paramos MVI, bet kalbame ta šalis, kurios dabar kenčia nuo recesijos, kalbu ir apie savo šalį. Kaip ketina komisija padėti e, tom šalims, kurios dabar e, susiduria su didžiuliamis augimo problemomis, būtent e, dėl krizės. Panas Borelį, ačiū pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai. Turiu dvi pastabas. Gerbiamas komisijos pirmininko pavaduotojų, jūs paminėjote antidempingo priemonės. Panašu, kad komisija lik ir linkusi pritarti, jog Kinijai turėtų būti suteiktas rinkos ekonomikos statusas. Tuomet tų priemonių nebebus galima taikyti. E, buvo parengtas pranešimas apie priekybos politikos gynybinės priemonės. Ir e, kaip Jūs manote, ar kyla kažkoks tai pavojus dėl rinkos ekonomikos statuso? Antras klausimas dėl programos Horizontas 2020. E, Horizontas 2020 e, programos biudžetas buvo sumažintas EFSI labai, dėl to nukentės MVI. Buvo pažadėta kažkada tas lėšas gražinti. Bet pavyzdžiui, Italijos atveju mums tiesiog trūksta lėšų projektams įgyvendinti. E, mūsų MVI e, yra pateikusios puikių projektų, bet mes neturime lėšų jiems finansuoti. Jūs e, kalbėjote apie pusę milijardo, bet jeigu dar paimtumėm pusę milijardo iš EFSI ir jį perkeltumėm į MVI skirtą priemonę, tai rytoj ryte, ne kažkada po metų, o jau rytoj ryte mes galėtumėm finansuoti puikius MVI parengtus projektus. E, tai skatintų inovacijas mūsų žemynę, tai skatintų ir piliečių pasitikėjimą, tai pritrauktų ir užsienio investuotojus. Ką Jūs apie tai manote? Ačiū. Toliau Barbara Kapel, NF vardu prašom. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisijos pirmininko pavaduotojų. Man labai patiko. E, jūs paminėjote labai svarbių dalykų, kalbėjote apie plieno pramonę, e, kuri dabar susiduria su didžiuliais sunkumais. E, e, dabar svarbu taikyti ir antidempingo priemonės, nes Kinija ir kitos besivystančios šalis turi pernelyg didelius pajėgumus, E, mūsų rinka tiesiog yra užtvindyta produktais iš tų šalių, taigi e, būtina, e, kad komisija taikytų ir gynybinės komercinės priekybos politikos priemonės. Ir kalbant apie plieno pramonę, tai ji yra uh, E, būtina e, e, klasteriniai pramonė, ji yra būtina tam, kad auktų ES ekonomika. 20 metų strategijoje yra ir 20 procentų reindustrializacijos tikslas, bet dėl plieno sektoriaus tikrai labai kentės ir kiti sektoriai, taip pat ir paslaugų sektorius. Be plieno sektoriaus aš norėčiau paminėti dar vieną svarbų dalyką, tai yra e, energijos strategija ir energijos kainos. Jau nemažai kolegų sakė, kad plieno įmonės traukėsi iš Europos, jos traukėsi ir iš mano šalies, iš Austrijos įmonės keliasi į JAV, nes ten yra mažesni darbo kaštai, taip pat mažesni ir energijos kaštai. Ir mes apie tai turėtumėm pagalvoti, pagalvoti, kaip užtikrinti mūsų stambiųjų įmonių konkurencingumą. Toliau e, e, skaitmeninimas ir CEPIT. Norėčiau sužinoti, kaip komisija vertina kibernetinius nusikaltimus, e, kurie yra susiję ir su finansinėmis paslaugomis. Ateityje tai bus tikrai labai svarbu, nes, pavyzdžiui, internetinės paslaugos e, vis labiau plėtojasi, ta pramonė šaki, š, e, sritis vis, plat, vis didesnių apimčių. Pirmininkas beviltiškai bando nutraukti kalbėtoją ir jam tai pavyksta. Now, colleagues, uh, one minute speeches. I'm very sorry. Kolegos, dabar vieną minutę pasisakymams. Ponas Nika. Bună ziua, domnule vicepreședinte. Uh, două chestiuni. Prima. Pirmininkė, turiu porą klausimų. Dėl plieno sektoriaus. Ačiū už e, situacijos pristatymas spaudoje. Per mažai informacijos. Pavyzdžiui, jūs kalbėjote apie antidempingo procedūrų sutrumpinimą e, dviem mėnesiais, bet e, viskas sustos jungtinėse valstijose. Ar, manai, ar manote, kad tai tinkamas sprendimas? Čia dalyvauja Rumunijos senato atstovai. Rumunija, Rumunija yra susidomėjimo Junkerio 300 milijardų eurų investicijų planu. bankai dalyvauja šiame projekte, tačiau nėra vyriausybės atstovų. Nei vieno projekto skirto Rumunijai nepatvirtina, kaip Rumunija pasinaudos šią galimybę, kaip mes užpildysime spragą atsilikimo. Ponas Levandovskis, ačiū. Ačiū už informaciją apie EFSI. Būtų įdomu sužinoti, kokio pobūdžio projektai patvirtinami, koks yra jų rizikos profilis ir geografinis pasiskirstimas. Taip pat kalbant bendriau, bendrais bruožais, ver, Europos verslo bendruomenės norus įvertinant, kaip, kaip juos patenkinti visada akcentuojamas reglamentavimo aplinkos netikrumas, taip pat mokesčių sistema. Todėl, jeigu norime iš tikrųjų paskatinti pokyčius, turime e, užtikrinti geresnę prieigą prie kai kurių sistemų ir užtikrinti mokestinių sistemų aiškumą. Ačiū toliau, ponas Blanko Lopes. Ačiū, gerbiamas komisijos vicepirmininkė. plieno pramonė iškilo tikras pavojus, kaip jūs sakėte, dempingo pavojus, bei taip pat e, plieno gamyba tose šalise, kur aplinkosauginiai reikalavimai netokie griežti, turime imti sprendimų. Pone komisijos vicepirmininkė, raginu jūs būti ambicingesniu, privalome apsaugoti šią pramonės sritį. Prašau, rytoj taryboje primkite sprendimą ir taip pat prašau, kad būtų paskelbta oficiali deklaracija dėl antidempingo priemonių taikymo už es ribų ir minimalių rinkų nustatymą minimalių rinkos kainų nustatymą importuojamam plienui, bet atitinkamai apžvelgti e, energetikos kainas. Plieno pramonė yra labai svarbi kai kurioms šalims. Pavyzdžiui, mano šalyje toje, tame sektorijoje dirba 66 tūkstančiai žmonių, tai yra milijoninių įplaukų sritis. E, privalome imtis priemonių jau rytoj, kad pakeistume situaciją čia. Ačiū. Ponas Debakar. Ačiū, pirmininkė. Turiu porą trumpų klausimų. Galbūt komisijos narys galėtų pakalbėti apie pinigų politikos poveikį e, atrenkamų projektų rizikos profiliui. Rizika yra beveik lygi nuliniai. Galbūt e, kitokios rizikos profilio pasirenkami projektai, kur dalyvauja EIB Jūs taip pat sakėte, kad du trešdalį projektų tiesiogiai skirta moksliniams tyrimams. Mes tikėjomės e, pereimo nuo bazinių tyrimų, labiau prie tyrimų orientuotų į rinkos poreikius. Jei du trešdalį e, lėšų skirta moksliniams tyrimams, kiek, projektų, e, kiek, kiek finansuojame projektų, kuriuose užsimama technologijų tyrimais? Pone Kirtandalink, prašau. Ačiū pirmininkė. Kad dėkoju komisijos vicepirmininkui. Priešingai tam, kas buvo pasakyta, aš noriu pasidžiaugti veiksmų planų plieno sektoriui. Džiaugiausi ir prieš tai paskelbtų plieno sektoriaus planu. E, tikiuosi, kad jie bus pradėti konkrečiai gyvendinti ir rytoj Europos vadovų taryboje šalių vadovai turės galimybę imtis ryštingų veiksmų. Sutariu, pritariu Jums, kad reikia postumių taryboje, reikia Žinome, kad priekybos gynybos priemonių modernizavimas įstrigęs jau daugelį metų ir, ir tam tikra šalių grupė priešinasi šiems pokyčiams, tarp jų yra Junktinė karalystė. Junktinė karalystė pakeistų savo poziciją, būtų galimybė prastumti šį pasiūlymų e, rinkinį ir ironiška, tai ironiška, nes mes labiausiai nukentėjome dėl plieno sektoriaus padėties. Anglijos šiaurės rytuose prarasta 6 tūkstančiai darbo vietų, tai pražutinga. Ir tuo pat metu e, plienas tiekiamas demping, dempinguojančiomis kainomis į Europą, o to tarp jungtinė, jungtinės valstijos de, taiko dempingo kainas plienui iš jungtinės karalystės ir kuomet jungtinė karalystė. E, tos priemonės buvo atšauktos tik tuo atveju, kai e, komisija įsikišo. Ar jūs kelsite šį klausimą bendraujant su institucijomis JAV? Ar kovosite už Junktinės karalystės situaciją, nes aš su mano kolegė kovojame už e, Junktinės karalystės pasilikimo Europos Sąjungoje tikslą ir tai mums labai svarbu, labai svarbu vienam iš mūsų šalies regionų. Ačiū, toliau žodis ponui Kauličiak, naujam nariui. Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu porą klausimų. Visų pirma, dėl plieno gamyklų Prieš 20 metų vadovavau plieno perdirbimo gamyklai Vitkovicėje, tačiau ta įmonė jau uždaroma, daugybė kitų įmonių taip pat vos suduria galą su galu. Toliau energetika, atsinaujinančios energijos šaltiniai ir mažai CO2 naudojanti ekonomika. Ar galėtumėte papasakoti apie anglę vandeniais grindžiama ekonomika. Taip pat noriu e, paminėti, kad Lenkija įsivedė aukštos įtampos transformatorius, o Čekija svarsto galimybę tai padaryti, bet mes neturime pakankamai lėšų, kad patobulintume energijos paskirstimo sistemą. Pramonės srityje reikia mokėti tam tikras įmokas už kilovatvalandę, už pagal kitus kriterijus panašus reikalavimai įvedami Čekijoje, tačiau tai grėsia projektų sustabdymu. Ką komisija apie tai mano? Ačiū, e, malonu Jūs čia matyti. Pone komisijos nary, čia įtre komitete turi porą klausimą. Komisijos gairės dėl plieno pramonės išsaugojimo yra labai svarbios. Antra, dėl žiedinės ekonomikos. Tai svarbus šių metų komisijos prioritetas. Mes apie tai kalbėjome šį rytą. Svarbu, kad nustatytume tikslus ir kad įmonės turėtų paskatų rinktis novatoriškus sprendimus ir kitaip naudoti žaliavas ir išteklius. Mes girdėjome, kad komisijai tai rūpi. Man labiausiai rūpi inovacijų aplinka Europoje. Man, man, man atrodo, kad mes nesame pakankamai atviri inovacijoms, taip pat ir bendradarbiavimų grindžiamais ekonomikos modeliui. Kai kurios šalis, pavyzdžiui, neleidžia Uber e, įmonė išplėtoti savo veiklos. Komisija turėtų parengti dalėjimusi grindžiamos ekonomikos modelį. Noriu paklausti, kaip vyksta darbai čia. Tai labai aktualu siekiant išlaikyti vidaus rinką. Pane Toja, ačiū pirmininkė. Noriu e, pateikti visų pirma prašymą. E, e, aš tikrai norėčiau, kad komisijos pirmininko pavaduotas pateiktų savo uh, E, prezentaciją mums, nes raštu, nes ten buvo labai daug įvairių e, skaičių, tikrai norėtumėm, kad viską pateiktumėt ir raštu. Taip pat mums norėtųsi ir daugiau vertinimų iš jūsų pusės. Mes priemame sprendimus ir tikrai norėtumėm e, žinoti, ką jūs manote apie visus tuos skaičius. Toliau Dėl e, tyrimų projektų. Aš manau, kad e, čia reikia užtikrinti, kad tas e, investavimas būtų tinkamas, kad projektai nebūtų pernelyg daug fragmentuoti. Investicijos turi būti ir šiek tiek koncentruotos. Uh, Dėl MVI pritariu kolegai Borelį. Viena vertus mes turime būti išrankesni, antra vertus turime būti ir dosnesni. Uh, Reikėtų sukurti tokią sistemą, kur būtų galima pritraukti ir privataus sektoriaus lėšas, bet tikrai būtų labai blogai, jeigu nebūtų gyvendinami puikūs projektai. Ačiū, ponė Spirakė. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju komisijos vicepirmininkui. Šiandien skaičiau interviu su jumis Leko dienraštyje ir ten rašoma, kad vir... jūs sakote, kad vyriausybė gali e, suvadinti savo vaidmenį, tačiau reiktų netrukdyti privatiems investuotojams. Mano šalyje, kiek žinau, nei vienas projektas nefinansuojamas iš EFSI fondo, aš turiu menį Graikiją. Todėl noriu paklausti, rengiantis pradėti kampaniją dėl informacijos stygiaus, kad paskatintumėte MVI ir invest, privačius investuotojus e, dalyvauti EFSI projektuose. Taip pat turiu klausimą dėl papildomumo EFSI bei sanglaudos ir struktūrinių fondų papildomumo. Noriu paklausti, galbūt toks papildomumas e, užtikrinamas taip pat ir, kad būtų finansuojami tokie projektai kaip pabėgėlių, pabėgėliams skirtų centrų statymas tose šalise, kurio, kurios jau praktiškai yra e, prieijusios savotišką ribą pabėgėlių klausimų. Ačiū, gerbiamas komisijos pirmininko pavaduotojų. Turiu keletą pastabų dėl Kinijos. E, e, įvairūs pramonės sektoriai, ne vien tik tais plieno sektorius, bet tikrai daug sektorių jaučia grėsmę iš Kinijos. Ypač tie sektoriai, kurie orientuoti į eksportą. E, komisija daug kalbėjo ir aš manau, kad reikia ne tik reaguoti, bet ir veikti. Ir dėl to yra būtina tokia pramonės strategija, kuri leistų sukurti didesnę pridėtinę vertę. Ir noriu pasirauti, galbūt bus kažkoks tai pateiktas komunikatas apie pramonės politiką ir galbūt jūs ten vėl galėtumėte pakomentuoti 20 procentų tikslą. Dar dėl plieno sektoriaus. Kaip Jūs manate, ar plieno sektorius gali susidoroti pats su krize? Galbūt e, Europos komisija turi kažkokių tai galimybių, kuris tam, kad būtų galima padėti e, šiai e, pramonės sryčiai. O senhor comissário é vice-presidente para a competitividade, para o crescimento, para o investimento. Ačiū, ponia komisijos nary. Jūs atsakingas už konkurencingumą ir darbo vietas. Bandome sukurti daugiau darbo vietų, tačiau nepritraukėme reikalingų investicijų ir iškilo e, grėsmi e, pramoniai. Skaitydami e, rekomendacijas, komisijos rekomendacijas skirtas mūsų šaliai, mes pasigendame nuoseklumo. Jeigu be pokyčių Europos ekonomikoje mes neištaisysime tų egzistuojančių disbalansų. Būtinas nuseklumas daugybė rekomendacijų, rekomendacijų dar labiau sustiprina tą e, nesubalansuotą situaciją ir kuriame ne augimo ciklą, bet e, tolesnio skurdėjimo ciklą. Taigi, kokios bus e, trumpalaikės rekomendacijos? Pininkas, prašau žodis Jums atsakyti už atus klausimus ir pasidalinti pastebėjimais. Ačiū, ponė pirmininkė. Pabandysiu sugrupuoti Jūsų klausimus savo atsakymuose, nes nėra daug laiko. Norėčiau visų pirma padėkoti daugeliu narių ir čia esantiems, pažiūrėjau, poniai Spirakė, kurie labai padėjo paskleisti žinę apie tai, kuo užsima EFSI ir kas yra EFSI, kaip tas fondas gali būti panaudotas ir kaip derinti ESI fondo lėšas ir EFSI fondo lėšas. Nes tokių žinios nešėjų reikia visose šalise. Ir ne tik šalise, bet ir regionuose. Nes, jei pa, nes šalis, kurios dar nepanaudojo esi lėšų Graikija, e, Rumunija, Portugalija, net 22 jau pasinaudojo tų projektų galimybė. Ką mes darome tokiose šalise? Mūsų atstovybės tose šalise sustiprino savo veiklą. Pavyzdžiui, Miguel Hildeldrok, E, šalia manęs praėjusią savaitę lankėsi Rumunijoje ir su šalies valdžia kalbėjosi apie tai, kaip esi lėšas gali būti panaudotos. Jis taip pat susitiko su banko atstovais. Ne, pažvelgia į jūsų kaimininę valstybę, Bulgariją, tai joje bent keturi privatus bankai surink, e, pasinaudojo lėšomis iš EFSI ir jos bus panaudotos MVI finansavimui. Daugeliu atveju stinga informacijos. Kai kuriuose šalise stinga įkvėpimo arba noro pasiūlyti projektus. Tačiau sparčiausias būdas panaudoti EFSI lėšas tai nusiųsti žinę ir pasakyti bankams, jeigu norite pasiūlyti geresnės paslaugas MVI, yra rizikos kapitalo, kur, kuriuo galima pasinaudoti. Taigi privatus bankai turi atlikti savo darbą ir po to galim, gali atsirasti projektai, privataus viešojo sektorio projektai ir kitokie. Tarp šalių, kurios labiausiai pasinaudojo E, tokių projektų galimybę. Visada yra žmonių, kurie su, suinteresuoti panaudoti EFSI lėšas ir jie nori perduoti žinę privačiam sektoriu. Taigi mes taip pat esame suinteresuoti padėti šalims bei regionams. Aš lankausi valstybėse narėse, bet ir sulaukiu nemažai įvairių regionų atstovų ir pasakoju, kaip panaudoti EFSI lėšas dėl plieno. Ačiū už išsakytas mintis, už tai, kad sakėte, jog, jog turime suvienyti jėgas ir įtikinti valstybės narės, jog būtina modernizuoti priekybos apsaugos priemonių rinkinį. Tikiuosi, kad jūs nusiusite žinę savo šalių vyriausybėms apie tai, kad dabar yra laikas pabandyti išeiti iš aklavėtės, nes kitaip neapginsime savo pozicijų pasaulinėje prekyboje. Tuo pat metu turime suvokti štai kokią teisybę. Dempingas yra ne vienintelė problema. Jei lyginsime Europos plieno pramonė su JAV plieno pramonė. E, JAV pramonė labiau yra efektyvesnė energijos naudojimo požiūrį, todėl jos gyvavimo kaštai yra mažesni turime skatinti investuoti į savo pateitį, o, pa, ateitį, o vyriausybę skatinti mažinti mokesčius. Jeigu pažvelgsite į valstybės narės, pamatysite, kad e, energijos mokesčiai yra labai nevienodi. Arba kitaip sakant, reikia sukurti energetikos sąjungą vidutinės arba ilgos trukmės laikotarpio ir daugybę nacionalinių priemonių, kurio, kurių galima imtis, kad suvienodintume sąlygas. Taip pat reglamentavimo aplinkos prognozuojamumas. Tai, todėl investicijų plano trečiasis ramstis yra net svarbesnis nei EFSI. Tai yra vidaus rinkos projektai, bei taip pat kliūčių investicijoms nustatymas valstybėse narėse, nes visose šalise yra kliūčių. Ir mes padedame tas kliūtis aptikti ir jas pašalinti. Dėja negaliu aptarti visų kitų susijusių klausimų. Ne tik plieno pramoniai, bet tos pačios priemonės gali būti pritaikytos ir kitoms energijos, daug energijos naudojančioms pramonės sritims. Reikia reikia, ta gamyba, sunkioji pramonė turės išlikti, nežiūrėti, kad mes akcentuojame žiedinę ekonomiką. Pone Kalas klausia, kaip užtikrinti, kad lėšos nebus paimtos iš mokslinių tyrimų. Kartais per nelyg paprasta sumažinti lėšas skirtas inovacijoms, moksliniams tyrimams o ne bandyti sutaupyti kitur, nes tos lėšos tarsi neapč... tas finansavimas tačiau neapčiuopiamas, bet aš tikiuosi, kad šiame komitete bent jau jo nariai kitaip mato prioritėtų sąrašą. Konsultacinis centras veikia gana neblogai, sulaukėme 90 90 prašymų ir klausimų ir du trešdėliai tų prašymų atėjo iš privačių įmonių, kurios klausia, kaip pasinaudoti ES lėšomis arba kaip už, pa, užtikrinti didesnę e, projektų kokybę. Taigi tas centras e, funkcion... veikia visai neblogai, bet dar turime paskleisti žinę apie tai. Projektų svetainė bus inauguruota už kelių savaičių. Kaip žinote, tai pasiūlė privataus, privačių investicijų, privačių investicinių bankų finansininkai, kurie pasiūlė sukurti tokį, tokią Europos svetainę, kurią galėtų pasinaudoti e, projektų vystytojai ir ten pristatyti savo projektus. Jie atsiras už poros savaičių ir esame numatę lėšų reklamuoti ją e, verslui skirtuose leidiniuose, bet vėlgi reikia ir jūsų pagalbos. Kai žinosite, kaip viskas veikia, perduokite žinę regionams, savivaldybėms, vyriausybėms, privačiam sektoriui. Apie tai, kad jeigu norite geresnės konkurencijos norite didesnės, didesnio matomumo, atsiųskite tos projektus mums, mes juos patalpinsime svetainėje. Toje. Daugiklio veiksnys maždaug yra 17, MVI atveju daugiau, projektų atveju mažiau, bet žinoma viskas priklauso nuo paklausos. Ir taip pat daug priklauso nuo e, projekto kokybės. moksliniai tyrimai, horizontas 2020, investicijos. Esu įsitikinęs, kad 2,2 milijardai eurų iš horizontas 2020 programos skirtų, skirti EFSI bus daug, atneš daug daugiau naudos nei grini 2,2 milijardai eurų. Jeigu tie, tie, tos lėšos būtų, buvę, būtų skirtos tik tai baziniams, fundamentaliesiams tyrimams, dabar lėšos bus skirtos tai, ta, taikomiesiems tyrimams, orientuotiems į rinkos poreikius. Taip yra. Bet kokiu atveju inovacijų finansavimo apimtis yra daug didesnės. Yra ir pliusų, ir, ir minusų. Viskas priklauso nuo to, kaip žiūrėsi. apivartinių taršos leidimų sistemą. Tai susijęs su priekyba, kaip žinote, kuo didesnės gamybos apimtis Europoje, tuo švaresnis klimatas. ETS sistema turėtų subalansuoti situaciją yra daugybė e, kitų sektorių, ne tik plieno pramonė, kur vyksta pasaulinė konkurencija ir kainos nustatomos pasauliniu mastu. Ir būtent tokioje situacijoje yra dabar plieno pramonė. Plie, popieriaus celiuliozės pramonė. Turime rasti kompromisą ir būtent jūs ir taryba turite nuspręsti, koks kompromisas bus primtiniausias. Bet aš labai tikiuosi, kad bus surastas atsakingas kompromisas ir kad e, sun, daugybės sunkiosios pramonės sričių išliks Europoje. Projektų tvarumas. Daug negalėčiau kalbėti apie atskirų projektų uh, kokybę, nes, kaip žinote, komisija nedalyvavo atrenkant projektus, mes žadėjome ir laikėme savo pažadų nesikišti į projektų atranką. E, pasiekimų lentelėse yra pasiekimų lentelės yra galimybė atrankos komitetui priimti sprendimą. Parlamentas gaus laišką apie apie tai ir apie visų projektų įvertinimą, informaciją apie visus rezultatus, ar per anksti komentuoti atskirius projektus, geografinio pasiskirstimo kriterijus, didžiausi EFSI naudos gavėjai - Italija, Prancūzija ir Junktinė karalystė. Nežinu, neatsimenu, kokia tvarka. Ir kaip sakiau, 22 valstybės narės jau pasinaudojo EFSI siūloma galimybe bet yra ir probleminių šalių. Būtent todėl aš ir mano kolegos, žmonės iš EIB, praktiškai padedame valstybėms narėms. Pakartosiu tai, ką sakiau. Mums reikia jūsų pagalbos. Jeigu jums reikia informacijos, mes jums ją suteiksime. Pasitelkite mūsų atstovybės valstybėse narėse suorganizuokite renginius finansininkams, verslininkams, investuotojams, kad, būt, kad pasklistų žinia apie tai. Pavyzdžiui, Graikijoje labai džiaugiuosi tuo, kad paspartinome, sustiprinome savo e, darbą, savo e, komandą ten. E, komisija nusintė daugiau žmonių. E, bet dėmesį turime sutelkti į privatų sektorių labiau nei į vyriausybę. Pavyzdžiui, Graikijoje sutikau su, susitikau su pramonės atstovais, verslininkais ir jie kiekvieną kartą pirmą kartą sužino, kad jiems nereikia vyriausybės pritarimo, kad jie gautų finansavimą iš EFSI. Tai jie Tai būna jiems naujiena. Tai reiškia, kad dar reikia nemažai nuveikti. Svetainė yra puikia svetainė, skirta Europos strateginių investicijų fondui ir ten yra pristatyti visi projektai. Pats pristatinėdamas EFSI aš panaudoju tų, tuos projektus, nes tai leidžia susigaudyti, susidaryti vaizdą, ką kiti daro. Interneto svetainės yra beje apėmė trys svetainės, e, tai pozityvus iššūkis, nes jei būtų laiko, papasakočiau išsamiau apie tas svetainės. siekiu padidinti jų skaičių maksimaliai, e, kad EFSI finansuotų įvairiausius projektus dėl bendradarbiavimų grindžiamos ekonomikos. Mes pristatysime gairias apie tai, kaip ES taisyklės taikomos bendradarbiavimui grindžiama, grindžiamai ekonomikai. Tai labai labai svarbu. Aš noriu būti teisingoje istorijos barikadų pusėje. Ta bendradarbiavimo ekonomika ateina į rinką. Norime mes to ar nenorime. Ir jeigu egzistuoja kažkoks reglamentas, parengtas prieš septynis metus ir jei jis prieštarauja naujiems šiolaikiškiams verslo modeliams, kas mums svarbiau, ar užsitikrinti ten augimą naujoje vietoje ar seną reglamentavimo aplinką. Būtent todėl norime patikli, patikslinti, išaiškinti situaciją ir raginame valstybės narės išsiaiškinti, ar nebūtų naudinga pakeisti kai kuriuos reglamentus, kurie žlugdo naujo verslo galimybės. Ir galiausiai pinigų politika, rizikos profiliai. Man atrodo, kad yra mažesni skolinimo kaštai per, iš EIB Tai tikriausiai būtų tiek. Ir tuo ir baigsiu. Ačiū. Ir jeigu turite kokiu nors papildomų klausimų, siūskite man žinę arba tiesiog galime susitikti ir tęskime mūsų bendradarbiavimą. For... Ačiū vicepirmininkė ir ačiū už horizontalų požiūrį. Matote, kad ir mūsų mm, komiteto nariai laikosi to paties požiūrio, mes norim viską su jums aptarti, ne vien EFSI, kas yra galbūt svarbiausia, bet norim kalbėti ir apie supaprastinimą, ir apie plieno pramonį, ir horizontas 2020, ir TLPS, ir Kinijos problemą, ir rinkos ekonomiką, ir mm, konkurencijos klausimus, ir taip toliau. Taigi, Dar kartą mums būtinai reikės susitikti, nes tai tikrai ne pabaiga mūsų bendro darbo. Ačiū Jums už tai, kad dalyvavote ir e, diskutavote šiais klausimais. Ačiū. Uh, Kolegos, o mes einame prie kito mūsų darbo tvarkės punkto, tai yra aštuntasis punktas bendrausios rinkos valdymo priemonės. Kalbėsime apie tai, kaip sukurti palankesnės sąlygas verslui ir pramoniai. Tikrai įdomi tema. Kaip verslui ir pramoniai palengvinti gyvenimą. Tikrai nelengva tema. Very good. Hello. Hello. Hello. Easy, easy life is not easy question. It's not easy life easy for, question. for our business and industries. Uh, the presentation will be given by Director Valentina Superti from Europe. Direktorė Valentina Superti atstovaujanti augimo generalinį direktoratą Europos komisijoje. Kalbame apie konkurencingumą, taigi e, tai yra atsakingas direktoratas investicijos, ekonomikos augimas ir darbo vietų kūrimas. Mums tikrai labai įdomu bus išgirsti tai, ką turite pasakyti. Ačiū pirmininkė. Labadiena visiems parlamento nariams. Man didelė garbė ir man labai malonu dalyvauti šios dienos posėdėje, ypač po to, kai ką tik lankėsi toks aukštas Europos komisijos pareigūnas. Aš tikiuosi, kad patenkinsiu jūsų lūkesčius ir šiai diskusijų daliai prisistatysiu trumpai. Aš esu Valentina Superti, iš tikrųjų direktorė augimo generalinėme direktorate ir Aš atsakinga už tą sritį, apie kurią mes šiandien kalbėsime, apie rinkos valdymo priemonės. Ir su manimi yra e, kolegė atsakinga taip pat už šią sritį mūsų direktorate. Kodėl aš e, taip džiaugiuosi šiandien galėdama čia dalyvauti, būtent todėl, kad, kaip pirmininkė, jūs ir sakėte, tai yra labai svarbius rytis bendra rinka yra darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo variklis ES. Bendroji rinka jau veikia ir kartais iš tikrųjų lengviau kalbėti apie sklandų bendros rinkos veikimą, negu iš tikrųjų jį užtikrinti. Ir šiandien mes tikrai tikimės aptarti su jumis visas rinkos valdymo priemonės. Dabar Europos komisija jau turi visą eilę priemonių, kurios būtent siekia palengvinti gyvenimą verslui pabrėšiu mažoms ir vidutinėms įmonėms, mažoms įmonėms ir ES piliečiams. Apie ką kalbam, kad viskas būtų aišku? Mes nekalbame apie klasikinę, klasikinius bendrosios rinkos e, e, instrumentus. Tai nėra, e, pavyzdžiui, medicinos prietaisų direktyva ar dar kažkokia konkreti direktyva Ir mes nekalbame apie teisinės, teisės aktų gyvendinimo užtikrinimo priemonės. Mes nekalbame apie formalios, kurias komisija gali inicijuoti, jeigu yra pažeidimai. Tai yra, mes nekalbame apie komisijos inicijuojamas pažeidimų procedūras. Mes kalbame apie praktinės priemonės, kuriamis gali naudotis verslo įmonės ir piliečiai tam, kad e, bendros rinkos principai realiai veiktų. Taigi, kalbėsiu trumpai ir aiškiai paaiškinsiu, kokios konkrečiai tai yra priemonės. Tai pirmiausia, piliečių informavimas apie bendros rinkos taisyklės, kurios galioja Europoje. Mes turime Euro Advice vadinamą priemonę. Tai yra informaciją e, visomis e, kalbomis, paprastai suformuoluota be žargonų ir čia teikiama informacija piliečiams ir mažoms įmonėms. Aišku, mažos, įmonėms, e, mažos įmonės negali sauliaisti dažnai teisininkų paslaugų, kuriems viską išaiškintų. Taigi paprastu būdu paprastai pateikiama informacija apie bendrą rinką. Toliau Dar viena priemonė. Svarbu užtikrinti ryšį tarp komisijos ir valstybių narių atsakingų institucijų, kalbant apie įvairių teisės aktų įgyvendinimą. Tai yra informacijos valdymo sistema EIMI, tai yra uh, E, duomenų bazė, kurią mes naudojamės įgyvendinant dešimt teisės aktų - darbuotojų komandiravimo direktyva, kultūros vertybių gražinimo direktyva ir kitos e, direktyvos. Tai yra iš principo informacinė priemonė kuri padeda keistis informaciją tarp atsakingų valstybių narių institucijų tam, kad būtų tinkamai gyvendinti ES teisės aktai. Ir dar viena priemonė jums pažįstama, tikiuosi, Solvit. Kas yra Solvit? Tai yra mechanizmas ar tinklas, jungiantis valstybių narių atsakingas institucijas ir komisiją. Ir šio tinklo tikslas yra spręsti ginčius. Jeigu kyla kažkokių problemų susijusių su e, bendrosios rinkos teisė, mes gauname skundus per Solvit ir užtikriname, kad e, būtų sprendžiamas konfliktas, pavyzdžiui, tarp Lenkijos ir Vokietijos, kad dviejų valstybių narių atsakingos institucijos išspręstų kilusią problemą ir neturėtų pradėti kažkokių formalių procedūrų. Taigi, kuo patraukli tokia sistema yra um, tuo, kad tai yra neformalus ginčių sprendimo mechanizmas. Ketvirta priemonė. Suvestinė. Tai yra mechanizmas, kuris leidžia atlikti palyginamąją analizę valstybių narių kalbant apie e, bendros rinkos veikimą. Tai yra, tai yra būdas mums pamatyti, kam kaip sekasi. Kalbėsiu trumpai, nes pamatysime video medžiagą, kurioje aiškiau galbūt bus parodyta, apie kokias priemonės kalbame. Ką noriu pasakyti Jums? Europos komisija ir valstybės narės žino, kad yra priemonių, kurios labai puikiai veikia, bet tos priemonės turi būti žinomesnės ir būtent todėl aš šiandien esu čia. Ir mes tikimės, kad e, jūs, kadangi turite tiek daug kontaktų e, savo rinkimų apygardose, taip pat e, turite galimybę skleisti informaciją apie tai, kad tokios priemonės egzistuoja. Taip pat norėčiau akcentuoti, kad šios priemonės yra labai svarbios įgyventinant konkrečias komisijos iniciatyvas, tokias kaip pavyzdžiui bendra skaitmeninė rinka ir skaitmeninės rinkos strategija. Kodėl? Todėl, kad kai kurios e, šių priemonių yra e, aktualius kalbant apie bendrus skaitmeninius e, bendrosios rinkos vartus vadinamuosius. Ir Solvit mechanizmas, tarp kitko, yra taip pat minimas bendros rinkos strategijoje. Jis taip pat yra e, minimas konkurencingumo tarybos išvadose patvirtintose praeitų metų pabaigoje. Ir mūsų užduotis čia būtų sustiprinti solvit mechanizmą ir jo naudojimą ir skatinti jo naudojimą bei užtikrinti, kad bendra rinka veiktų praktiškai ir kad būtų išvengiama sudėtingų, brangių ir ilgų procedūrų. Tuo ir baigčiau savo pasisakymą. Jeigu jūs ne prieš, galėtume galbūt parodyti vaizdo medžiagą. O jeigu turėtumėte klausimų, be abejo, aš mielai pasistengsiu juos atsakyti. Ir prašau padėti mums e, skleisti informaciją apie šias priemonės. Ačiū. Norėčiau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 Ačiū. Dabar suteiksime galimybę užduoti klausimus ar pasisakyti parlamento nariams. Kolegos, ar norėtumėte pasisakyti? Kolega Rubik. Yes, many thanks. Uh... Labai ačiū. Na, man atrodo, svarbu yra geriau bendrauti su piliečiais. Noriu pasiteirauti, ar turite kokį nors statistinių duomenų apie socialinę žiniasklaidą? E, gal turite kažkokių tai duomenų e, e, apie tai, kiek piliečiai domisi tomis, tas socialinė žiniasklaida, kuriuose šalise informacijos trūksta. Pavyzdžiui, mes e, Europos parlamente e, norėtumėm žinoti, kaip siejasi tarpusavį įvairios programos. Galbūt kai kada mes su piliečiais bendraujame per mažai arba iš viso bendravimas dėl kai kurių programų nevyksta. E, kolega Količiak. Ačiū. Žmonės dažnai skundžiasi dėl administracinės naštos, sako, kad yra pernelyg didelė ir ji yra visai bereikalinga. Ar jūs imatės kokiu nors priemonių tam, kad būtų sumažinta administracinė našta? Dėkoju. Toliau kolega Kaldė. Labai ačiū, sako ponas Keli. Aš e, noriu pasakyti, kad e, mes e, atliekame daug gero darbo, bet mes esame taip pat ir labai daug kritikuojami. Kai kada mes prašome informacijos, teikiame užklausas, bet jas niekas nereaguoja. E, tikrai noriu e, pasakyti, kad trūksta informacijos apie tai, e, ką gero duoda Europos Sąjunga. Štai pavyzdžiui dabar matėme informacijos apie Solvit tinklą ir remiantis apibendrintais duomenimis, tas tinklas irgi nuveikia daug darbo. Bet kiek piliečių žino, kad toks Solvit tinklas iš viso egzistuoja? reikėtų pagalvoti apie tai, kaip informuoti piliečius apie šį tinklą. Tikrai buvo pademonstruotas puikus video. Manau, kad reikia žmonėms teikti daugiau informacijos apie Solvit. Ar turite kokiu nors planu e, žengti tolimesnių žingsnių tam, kad žmonės būtų informuojami, kad jie gautų informacijos apie konkrečius faktus. Nes dabar žiniasklaidoje yra daug įvairių mitų apie ES. Žmonėms reikėtų tikrų faktų. Ačiū. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? E, komisaras Barnie prieš porą metų, gal prieš kokius septynerius metus, pradėjo eiti savo pareigas Europos komisijoje ir jis patikė idėją dėl 12 e, e, veiksmų formuojant bendrąją rinką. Mums labai svarbu, kad būtų suformuota ta e, bendroji rinka. mums dabar e, įdom, įdom, ne tiek įdomu e, valstybių narių atliekamos reformos, bet pati bendroji rinka. E, ir komisaras Barnie kalbėjo apie 12 konkrečių veiksmų. Gal jūs galite mus informuoti apie tai, ar jums aktualūs kažkurie iš tų 12 veiksmų. Uh, Pavyzdžiui, dėl e, intelektinės nusavybės teisų. Iš tikrųjų buvo paminėta daug e, įvairių aspektų. Galbūt e, iš karto šį klausimą per nelik sunku atsakyti, bet vis tiek būtų įdomu sužinoti. Man kyla paprastas klausimas. Kalbant apie tuos 12 veiksmų, kaip jie yra įgyvendinami, kaip kuriama ta bendroji rinka tų veiksmų pagalba. Prieš septynerius metus e, jau buvo kalbėta apie tai, kad bendroji rinka dar yra labai fragmentuota. Kaip jūs manote, Ką Jūs manote apie tą bendra, bendrosios rinkos e, susifragmentavimą? Kaip būtų galima padėti įmonėms? Gal galite bent jau vėliau pasidalinti pamastymais, gal klausimas per nelik sudėtingas, kad jį būtų galima iš karto atsakyti. Na, o dabar pradėkime atsakymų ir pastabų etapą. Ačiū. Na, iš tikrųjų, klausimas labai įdomus ir svarbus. Beje, ačiū visiems už klausimus. Aš pabandysiu atsakyti juos, e, kuo galėdama geriau. Dabar dėl konkrečių skaičių ir faktų. Ačiū už tai, kad pateikėte tokį klausimą pasakysiu štai ką. Kiek mes žinome, e, tos priemonės yra tikrai labai veiksmingos, sėkmingos. Beje, po šio posėdžio aš galiu Jums pateikti visus konkrečius skaičius. Pavyzdžiui, 2015 metais e, e, buvo 22 tūkstančių užklausų jo, jo Europe, 2015 metais taip pat padaugėjo užklausų skaičius besikreipiant į Solvit. Turime konkrečių skaičių, konkrečių faktų ir jie rodo, kad šios priemonės iš tikrųjų yra sėkmingos. Ir taip pat tie skaičiai rodo, kad kai įmonės ir piliečiai naudojasi tokiamis priemonėmis, jie yra gana patenkinti tokiamis priemonėmis. Tai toks būtų mūsų išeitinis taškas. Ir beje, E, tai, ką pasakysiu, susiję ir su jūsų klausimu. Čia kyla štai koks iššūkis. Jų yra daug, bet aš gal paminėsiu keletą. Visų pirma, taip, tos priemonės yra sėkmingos, jeigu jos yra žinomos. Bet problema yra, bet klausimas yra štai koks. Kiek ES piliečių iš tikrųjų žino, kad tokios priemonės egzistuoja? Turime būti atviri bent jau patys savo. Iš tikrųjų turime pripažinti, kad dar nemažai reikėtų padirbėti. Na, nemanau, kad problemą galima išspręsti šio video pagalba. Vis dėlto klausimą priemam domen. Ir ko gero visi suprantate, kad tokio video filmuko parodymas jums, jūsų komitetui, yra vienas iš svarbių elementų susijusių su įvairiais veiksmais, kurių mes ketiname imtis, didinandami visuomenės informuotumą. Beje, mes jau apsilankėme IMKO komitete, taip pat jūri komitete, dabar vėl teko garbė apsilankyti pas jūs. Ir kuo daugiau komitetų aplankome, tuo geriau nes viskas yra susijęs ir su daugiklio e, efektu. Mums svarbu, kad informaciją gautumėte ne tik jūs, bet kad e, apie tai e, papasakotumėte ir kitiems. Taip pat mes turėtumėm daugiau dirbti ir komisijos viduje. Reikėtų optimizuoti priemonių Reikėtų e, optimizuoti informavimą, e, visuomenės informatumą apie šias priemonės. Mes, pažiūrėjau, galėtumėm naudotis ir socialinę žiniasklaidą, jau ir dabar tą darome. Žinome, kad bent jau e, tam tikra visuomenės grupė, bent jau vaikai, jaunimas labai daug laiko praleidžia E, naršydami po socialinę žiniasklaidą. Toliau dėl e, naštos mažinimo, dėl supaprastinimo. Čia svarbu užtikrinti, kad būtų tinkamai naudojamas visais tais instrumentais, kad jie būtų tarpusavį suderinti. Uh, ir taip pat, kad mūsų e, piliečio, taip pat ir įmonės gautų paprastą, suprantamą informaciją. Tai atspindėta ir komisijos pasiūlyme dėl e, e, skaitmeninės rinkos strategijos. Komisarė Benkovska, ko gero, jums tai jau minėjo, kai buvo pas jūs atvykusi ir pasako, kaip vyksta jos direktorato darbas yra sukurti e, bendri skaitmeniniai vartai, Single Digital Gateway. Na, negaliu dabar labai plačiai apie tai kalbėti, bet vis dėlto mes e, tikrai rengiame tokį pasiūlymą ir norime užtikrinti, kad Europos komisija teiks tinkamą informaciją įmonėms ir kad taip pat ir piliečiai, ir įmonės galės naudotis įvairiomis priemonėmis ta prieiga prie vairių priemonių turėtų būti kuo paprastesnė. Kitai žodžiais tariant, mes dabar e, rengiame vadinamąjį single entry point e, vieną prieigos tašką, bendrą prieigos tašką prie įvairių um, priemonių. Beje, norėčiau paminėti dar vieną dalyką. Čia kreipiuosi gerbiamą parlamentarą Rybik. Ačiū Jums už pateiktą klausimą. Mes kaip tik dabar ir pradėjome savo darbų šioje srityje. Norėtumėm, kad e, e, gauta informacija būtų naudojama strategiškiau. Mums svarbu e, gauti informaciją, mums svarbu vykdyti stebėseną, palyginti gautą informaciją tarpusavyje ir pasidaryti išvadas, išmokti pamokas. Štai, pavyzdžiui, Solvit priemonė. Su šia priemonė mes vis dar dirbame Mes nepaleidome šios priemonės į pasaulį ir nepamiršome jos. Mes dabar bandome e, e, iš šios priemonės gauti informacijos apie tai, kas vyksta su Solvit. Tai mums svarbu, norint pasidaryti sisteminės išvadas, išmokti sisteminės pamokas. Ypač, kai yra e, tokios bylos, tokie atvejai, kurie yra struktūrinio pobūdžio, kurie yra susijęs su vidaus rinkos veikimu. Tai tiek. E, pirmininkas Buzek minėjo bendrą rinkos aktą ir ten numatytus 12 veiksmų Du iš tų 12 veiksmų jau yra įgyvendinti. Na ir be abejo dabar yra mūsų prioritetas, yra e, bendros rinkos strategijos įgyvendinimas. Komisaras Barnie e, pradėjo šį darbą tuomet, kai jis buvo atsakingas už bendrą rinką, kai komisaras Tajani buvo atsakingas už pramonę. Ir e, tuomet buvo pateikti pasiūlymai dėl bendros rinkos. Na, o paskui, po to, kai vidaus rinkos aspektai buvo susijęti su pramonės aspektais, kai už šios aspektus tapo atsakingas vienas komisaras. Tai Čia turėtų būti vadovaujamas vidaus rinkos strategija, formuojant vidaus rinką. Ir būtent vidaus rinkos strategija dabar yra pagrindinis e, dokumentas, kurio yra grindžiama visa politika. E, komisarė Bienkovska jau sakė šiam komitetui, kad dabar mes siekiame e, suformuoti bendrą rinką ir ją pagilinti. Taip pat norime sukurti daugiau galimybių įmonėms ir piliečiams. Kitas svarbus tikslas yra modernizavimas. Reikia modernizuoti ekonomiką ir pramonę. Tai irgi bendros rinkos strategijos dalis. Ir dar vienas svarbus dalykas - tai yra e, veikimas vietos lygmenių. Deliver on the ground. E, Tikiuosi, kad suteikiau Jums naudingos informacijos. Labai ačiū. Uh, ačiū, ponė direktorė. Šiandien e, taip pat bendravome ir su augimo direktorato atstovais. Ačiū, norim Jūs padėkoti už Jūsų atsakymus. parodyta video medžiaga e, skirta padėti verslui. Ir mes žinome, stebėsime, kaip toliau vyksta darbas augimo direktorate. Ačiū, ponė vadovė. Ačiū Jums už tai, kad klausėtės ir kad skiriate laiko susitikti su mumis. Mes esame Jūsų paslaugoms, jei prireiktų. Ačiū. No issue. Industry 4.0. Toliau pramonė 4.0. E, prezentacija, kurią padarys e, vertinimo centro atstovai. Noriu Jums priminti, kad mes paprašėme, jog tokia apžvalga būtų parengta. Ir kad būtų parengtos policijos rekomenda politikos rekomendacijos šiam sektoriui. Pramonė 4.0. Apie tai daug girdime šiais laikais. Tai mūsų ateitis ir norėtume visų pirma paprašyti pristatyti problemas. Norėčiau paprašyti situacijos apžvalgos, vis pirma, kad pakalbėtumėte apie bendrai apie tai, ką tai reiškia ir kokia kryptimi mums reiktų sukti iš pramonės požiūrio taško, nes mes, žinoma, norėtume būti lyderiais. Prašau, žodis jums. Ar girdite mane taip puikiai? Norėčiau, kad būtų rodomos skaidrės. Okay, great. Oh, there we go. Yeah. Good. Okay. Um, thank you very much. Um, I understand. Ačiū. Kaip suprantu, laiko šiam pristatymui yra nedaug, todėl stengsiuosi pristatyti temą ir akcentuoti, kas mūsų nuomonė yra svarbiausi klausimai, kad po to dar liktų laiko klausimams. Yra visas mūsų apžvalgos tekstas, kuris yra daug ilgesnis ir išsamesnis nei šiandienos mūsų pristatymas. Šio pristatymo tikslas Darbo tvarkė yra pristatyta, tikslai, politinis kontekstas. Ir apie tai daug kalbama, bet iš tikrųjų reiktų susigaudyti, koks yra politinis kontekstas ir kokia svarbiausia pramonės strategija, kokia geriausia strategija pramoniai būtų, toliau technologiniai pokyčiai, socialiniai pokyčiai ir verslo paradigmos keitimas. Kalbėsime ir apie tai, kaip e, šie klausimai aktualūs pramonė ir kaip jie ją keičia. Ir galiausiai situacijos vertinimas bei e, galimos politinės rekomendacijos. Tikslai. E, teikti informaciją vykstantiems politiniams debatams, dėmesį skirti skaitmaninių technologijų bei pramoninių produktų ir paslaugų susijimui, e, kalbėjote apie skaitmaninius klausimus, jau šiandien žinau. Toliau, kas yra pramonė 4.0 ir susiję klausimai, technologinis, socialinės ir verslo paradigmos keitimai bei rekomendacijos tais klausimais. Politinis kontekstas. Jis, pramonės kontekstas nagrinėjamas jūs 70 metų. Šitas laikotarpis dalinamas į du etapus iki 80-ojo dešimtmečio, kuomet buvo kuomet buvo vykdoma vienokia politika, o paskui buvo daroma viskas, kad būtų sukurta pramoniai palanki aplinka. Nuo 2000-ųjų dėgiamas naujas politinės iniciatyvos ir patvirtintas daug labiau nuansuotas požiūris. Apžvalgoje patikta daug svarbių duomenų, kurie atskleidžia, kad yra skirtumų tarp to, kokią e, rinkos dalį sudaro gamybos perdirbamoji pramonė ir kaip ji nusmukusi. Taigi visų pirma, mes klausimės, kas yra pramonė 4.0? Tai reiškia gamybos organizavimą remiantis orientuojantis į paslaugas ir e, gamybą vykdo autonomiškai tarpusavėje komunikuojantis įrenginiai kompiuterinės sistemos e, e, prižiūri fizinius procesus ir priima sprendimus. E, reikia, kad, kad tokia sistema egzistuotų, reikia visų pirma susitarti dėl standartų, taip pat darbo procesų ir darbo organizavimo, turi būti prieinami tam tikri produktai, reikia dėkti naujus verslo modelius. Uh, saugumo ir e, interneto portalo apsaugos klausimai, darbuotojų pasiūla bei reikalinga ir, ir būtinas teisinis e, klimatas, teisinė aplinka. Daugybė dalykų. Žinoma, e, taip susiję terminai būtų internetų daiktų internetas, paslaugų internetas bei pramoninis internetas. Galėsime apie tai pakalbėti per klausimų atsakymų uh, sesiją ir išsiaiškinti visus skirtumus. E, rinkos strategija e, parengta pramonės 4.0 plėtojimo strategija. Jos tikslas skatinti tokius verslo procesus, kurie e, užtikrina inovacijas. Tai todėl tokią pramonės 4.0 e, rinkos strategiją reikia plėtoti, užtikrinant tinklus tarp verslo ir bendradarbiavimą tarp versle. Taigi, tai reiškia, kad reikia integruoti verčių, įvairius verčių grandinės etapus, produktų gyvavimo ciklus ir produktų įvairovę bei gamybos sistemas. Svarbiausias iššūkis įtraukti į mažas ir vidutinės įmonės iš šios verčių, e, iš šios verčių tinklus. E, ir tuomet strategija papildo dar mm, papildomą strategiją ir taip atsiranda dvigubą strategiją. Technologiniai pokyčiai. <clears throat> Daugelis verslo įmonių su, suvokia techninius iššūkius iškilusius šiandien, tačiau nedaug kas teigia, jog yra pasiruošę jiems, ypač mažos ir vidutinės įmonės. Taip pat yra labai nevienodų nuomonių e, tarp pramonės atstovų ir kitų sektorių atstovų, kokiu mastu pramonė, gamybos pramonės sektorius bus įtrauktas į tą pramonę 4.0 e, koncepciją. Taip pat susiję yra daugybė su skaitmeniniu saugumu, intelektinė teisų apsauga susijusių klausimų, tai yra sistemų savykumas, aplinkos saugas, sveikata ir sauga darbe. Ir bandymai išspręsti šiuos klausimus labai daug kainuoja, nes, problem, nes klausimai tampa vis sudėtingesni. Europoje įkurta nemažai viešų institucijų, kurių tikslas užtikrinti kibernetinį saugumą tai nemažai kainuoja. ES ir valstybių narių lygmenių moksliniai tyrimai labai remiami ir skatinami, tačiau dar reikia daug nuveikti. Toliau, pramonė 4.0 ir, ir visuomenės pokyčiai. Žvelgiant į visuomenę, reikia pasakyti, kad visuomenėje mažai labai informacijos apie tą naujovišką pramonę. Mažos ir mikro įmonės E, bendrai ne, nepalankiai vertina šią tendenciją, skirtingai nei didžiosios įmonės, profsąjungos labai atsargiai, e, konservatyviai tai vertina. E, yra, taip egzistuoja mm, tam tikras mm, noro, nėra noro prisi, prisitaikyti prie skaitmeninės vidaus rinkos, nes reik, iki 2020 reikės beveik 820 tūkstančių skaitmeninės srities specialistų. E, taip pat ir reikalavimai įgūdžiams e, tiems, kurie norės dirbti toje, naujo, toje naujoje pramonėje yra daug didesni. Reikia reikės e, dėkti naujus darbo metodus ir reikės naujo požiūrio į mokymus ir švietimą. E, ir tokių reikalingų įgūdžių pasiūla Europos Sąjungoje yra labai nevienoda. Ir tokių specialistų koncentracija yra pastebima uh, E, e, kompetencijų centruose ir o atsirandančias spragas galima užpildyti per imigracinius e, procesus. Technologiniai pokėčiai. Atsiprašau, verslo paradigmos keitimas. Žinoma, čia MVI susiduria su įvairiausiais iššūkiais kaštų rizikos sumažėjusio <clears throat> lankstumo. Pavyzdžiui, atlikus nuomonių apklausą Vokietijoje, paaiškėjo, kad E, kad į, iš tūkstančio įmonių, kurių apyvarta sudarė nuo pusės milijono iki 65 milijonų eurų, 35 procentai tų uh, e, MVI, uh, e, tose MVI skaitmenės technologijos nevaidino jokio vaidmens. Viešasis sektorius galėtų tai paskatinti, tačiau svarbiausias dalykas, kad tam, kad ES pramonė ir toliau galėtų konkuruoti su likusiomis pasaulio uh, su kitomis pasaulio e, šalimis, JAV, Kinija ir Pietų Koreja, tokio tipo požiūris į pramonę bus, turės būti įdėktas, e, nes konkurentai naudoja tokį požiūrį. Bendr, bendras vertinimas pramonė 4.0 atveria daug galimybių e, pramonės plėtrai, bet tai susiję ir su kaštais rizika ir grėsmėmis. Bus laimėtojų ir pralaimėjusiųjų ir reikės atitikmai procesus derinti. Taip pat reikėtų vengti per nelikdėlio valstybės vyriausybinius susikišimos į šios procesus e, pasakmes politiniams sprendimams. E, E, pramonė 4.0 ir susijusios sampratos e, yra Europos masto. Europos Sąjungos lygmenių tokių iniciatyvų jau buvo ir jos buvo sėkmingos ir toliau bus sėkmingai diegiamos, tačiau atskiros valstybės narės taip pat turi įvertinti uh, savo pol, politikos situaciją, lygindamos savo pramonės situaciją, e, e, ekonominės struktūras ir tikslus. E, egzistuoja spragų, kalbant apie šio tipo pramonę. Visų pirma, politika ne visada koordinuojama siekiant pramonės 4.0 tikslų arba pramoninio interneto dėja per nelik dažnai dėmesys skiriamas techninių tyrimų klausimams pamirštami pa, mm, socialiniai ir techniniai aspektai bei žmogiškasis veiksnys darbo jėgos pasiūla. Aš tikiuosi, kad aš na, nenužudžiau savo temos per nelyg e, sutirštintai viską pristatęs, bet e, akcentavau tuos dalykus, kurie yra svarbiausia. Dabar esu pasirengęs atsakyti klausimus draugės su kolege. Thank you very much uh, for, your, for your presentation. Labai ačiū už šią prezentaciją. Ja gavome ir išdėsitą popieriją. Kiek žinau, prezentaciją galima rasti ir internete. Na, bet dabar ją turime prie, prieš savo akis. Ponas Količiak, prašom, žodis jums. Thank you. Ačiū, pirmininkė. Ketvirtoji pramoninė revoliucija. E, toks yra ateinančių metų pramonės pasaulio tikslas. Bet čia yra daug įvairių kontroversiškų e, aspektų. Te, e, teorikai, ekspertai, daug apie tai diskutuoja, tačiau panašu, kad visi sutarėme dėl vieno dalyko. Bus mažiau aukštą e, kvalifikaciją turinčių e, darbuotojų, daug kas bus automatizuota. Ir bus e, daug tokių žmonių, kurie jau nebedirbs tradicinių darbų. Na ir ko gero, už kampo tyko didžiulė socialinė problema, ar mums tai patinka ar ne. Ir tai taip pat yra viena iš svarbiausių problemų, kurią turėsime dabar spręsti. Jeigu to nepadarysime, tai 28 valstybių narių sąjunga neturės galimybių išlikti. Be abejo, svarbu e, būti pasiruošus tokiai situacijai. Taip pat svarbu E, žmonėm pasakyti, ką jiems toliau daryti. Ne visi žmonės turi e, tokį aukštą intelekto koficijantą, kad galėtų tapti mokslininkais. Ne visi galėtų dirbti inžinieriais robotikos centruose. Ir dėl to mes susidurėme su tam tikra problema. Kaip milijonus žmonių aprūpinti e, geromis darbo vietomis, nes juk viskas, kai bus viskas automatizuota, e, žmonės praras galimybę susirasti darbo vietą. Jie galbūt negalės dirbti mokslinių tyrimų srityje, kur reikia didžiulių e, labai daug įgūdžių. Ir Ko gero kalbame apie naują e, e, e, pramoninės revoliucijos lygį. Mes kalbame ne vien tik tais apie pramonės persikelimą į kitas šalis, kur yra mažesni darbo kaštai, švelnesni aplinkos apsaugos reikalavimai, apie tai jau daug esame kalbėję praeitie. Bet kyla ir kitokių grėsmių. O būtent, kad prarasime konkurencingumą. Jau matome, kad e, daug šalių e, pralenkia ES technologijų išsivystimo prasme. Ačiū toliau panetoja. Ačiū. Aš irgi norėčiau padėkoti už šią prezentaciją. Išgirdau tik dalį jos, bet klausiausi labai atidžiai. Mūsų komitetas e, šiuo klausimu rytoj ir buvo numatęs netgi ir seminarą šiuo klausimu, bet vėliau jis buvo nukeltas, nes rytoj teks diskutuoti apie ekodizaino direktyvą, nes ši diskusija yra skubesnė. Taigi norėčiau pasakyti, kad ir aš e, gilinausi tai, ką sako ekspertai apie ateitį ir man atrodo, kad daug sakoma, kad nemažai įmonių keis savo verslo modelius. Nemažai e, e, prekių gamintojų, ko gero, ateityje taps paslaugų teikėjais. Čia nekalba apie automobilius, bet apie kitus sektorius. Ir iš tikrųjų e, ir įmonės, įmonių veikla labai keičiasi. Ką būtų galima padaryti? Jūs savo prezentacijos pabaigoje sakėte, kad reikia e, rinkai suteikti ir šiek tiek laisvės. Ką turėtumėm daryti? Mes turime ruoštis tam, kad didės aukštą kvalifikaciją turinčių darbuotojų poreikis e, užimtumo lygis galbūt kris, bet vėliau atsiras aukštos kvalifikacijos darbuotojų poreikis. Taigi e, reikės atitinkamų mokymų e, ir universitetuose, ir vėliau įmonėse. Ką Jūs manote apie būsimų darbuotojų mokymą? Labai ačiū, toliau pane Kapelė. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti Jums, direktorius Smith už tokį išsamų tyrimą apie pramonę 4.0. Daugelis stambių dosie e, susiję su skaitmeninimu, tokių dosie yra tikrai daug. Ir būtent dėl to mūsų komitetas jūsų paprašė pasidalinti savo patirtime. Jūs minėjote tris dimensijas e, Kalbėjote apie technologijų kaitą, socialinę kaitą, o taip pat ir ekonominių paradigmų pokyčius. Jūs taip pat e, paaiškinote, kaip vertinate technologijų kaitą, laikėtės praktinio požiūrio, kalbėjote ir apie daiktų internetą, iCloud. Tai visiems aktualu. Na, o vėliau jūs kalbėjote apie socialinę kaitą. Ir čia noriu pasakyti, kad daugelis žmonių net nežino, kas yra pramonė 4.0. Tai yra techninė savoka. Buvo e, pradėta gyvendinti e, iniciatyvą dėl Vokietijos MVI e, industrializavimo. Būtent taip gimė pramonė 4.0 Jūs teisingai pastebėjote, kad dabar vyksta daug socialinių pokyčių ir tai sukelia naujų iššūkių, taip pat ir dar, darbo pasaulyje e, žmonių tikimasi naujų įgūdžių tam, kad jie galėtų susidoroti su skaitmeninėmis technologijomis, kad jie galėtų žengti koja kojon su technologijų kaita. Skaitmeninis pasaulis e, e, ir, ir reiškia didžiulę, e, didžiulį augimo potencialą Europai, e, juk e, tai gali padėti sukurti milijonus darbo vietų. Informacinių technologijų sektorius labai sparčiai auga, žymiai sparčiau negu kad įprastinės pramonės šakos. Taigi, ačiū už tai, kad jūs viską mums plačiau paaiškinote. Dėl MVI Jūs sakėte, kad 35 procentai MVI jaučiasi iš viso nesusiję su skaitmeniniu pasauliu. Na ir taip pat e, komisija sakė, kad MVI labai retai pardavinėja savo prekes internetu ir jas reikėtų vis dėlto skatinti tai daryti. Aš norėčiau pateikti ir klausimą. Jūs minėjote e, penktą tyrimų atvejį, tai yra e, atvejis arba byla susijusių su Kinija. Ir jūs paminėjote dvi svarbiausias iniciatyvas Kinijoje, tai yra Internet Plus ir Made in China. Jūs žinote, kad Kinijos liaudės kongresas dabar patvirtino naują dešimties metų darbo planą. Kinija ketina sukurti labai daug darbo vietų tiksliau, e, panaikinti daug darbo vietų gamybos sektorija ir sukurti daugiau darbo vietų paslaugų sektorija. E, kaip Jūs manate, e, kaip tai siejama su Internet Plus ir Made in China? Kaip manote, kokia ateitis laukia paslaugų sektoriaus skaitmeninėme pasaulyje? Labai ačiū. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Galbūt aš užduočiau Jums e, klausimą, būtų įdomu sužinoti. Kokie yra skirtumai tarp mūsų žemyną ir, tarkime, JAV, Japonijos, Pietų Korejos, Hongkongo, Taivano, Singapūro? kaip mes atrodome bendram kontekste? Toks bendras klausimas. Kaip mes atrodom, ką mes veikiame, ar mes atsiliekam nuo kitų pasaulio ekonomikų, ar esame lyderiai. Kalbant apie klimato politiką. Žodis jums. Ačiū už klausimus, visi tikrai labai aktualūs. Ir aišku, ne viskas telpa į ataskaitą ir į mano ankstesnį pasisakymą. Taip yra žmonių, kurie kalba apie ketvirtąją pramoninę revoliuciją. Aš asmeniškai negaliu pasakyti, ar tai tikrai ketvirtoji pramoninė revoliucija ar ne. Nežinau, ar taip svarbu um, užlipdyti etiketę ir kažkaip įvardinti tai, kas vyksta. Jeigu norėtume kalbėti remdamiesi pramonės revoliucijų požiūriu, tai ką dažnai išleidžia iš akių tie, kas kalba apie pramonės revoliucijas, uh, Tai jeigu pažiūrėtume į istoriją, mm, visada ta revoliucija įvyksta, jeigu įvyksta pokyčiai toje vietoje, kur tam tikra pramonės šaka e, dominuoja. Tai turime galvoti dabar, ar keičiasi pasaulio lyderių dabartinė situacija. Aš nežinau, jeigu žinočiau, tai mm, galbūt. Uh, Jeigu žinočiau ir turėčiau pakankamai pinigų, tai galbūt e, pastatyčiau nemažą sumą. Daugelis klausimų kartojosi, ar visi susijęs su tą pačiu principu, būtent e, tam, kad e, būtų galima dalyvauti pramonė keturi procese asmenys turi turėti atitinkamų kvalifikacijų ir kompetencijų. Taigi klausimas, kur jų įgyti, e, galvojant apie regioninius e, dokumentus parengtus Vokietijoje. Peršasi išvada, kad e, aktualūs ne vien įgūdžiai ir kompetencijos, bet reikia mąstymo pokyčių, kas yra dar didesnės iššūkis. Tarkim, koks būtų pramonė keturi darbuotojo toks tipinis profilis. Tai būtų daktaro laipsnį turintis asmuo kompiuterių e, mokslė, kuris galėtų dirbti kaip psichologijos konsultantas, e, asmuo, kuris e, puikiai bendrautų, kuris turėtų viziją, tokią plačią ateities viziją, kaip atrodys ateities pramonė, asmo, kuris galėtų e, dirbti ir įvairiose įmonėse, ir e, profsąjungose, ir užtikrinti tų struktūrų bendradarbiavimą. Tai susidaro įspūdis, kad e, Netgi tos kalbos apie pramonę keturi yra tokios utopinės diskusijos, nes nėra tokių žmonių, kurie turėtų visus šios įgūdžius vienu metu. Ir nors iš tikrųjų reikia ypatingai aukštos kvalifikacijos ir mm, kvalifikacijų norint mm, dalyvauti, bet iš tikrųjų reikalavimai yra dar didesni nei kad aš įvardėjau. Taigi, Klausimas, ką gali žmonės, kokie yra žmonių gebėjimai ir koks galiausiai būtų su to susijęs pramonės keturi potencialas. E, nes nėra tiek daug žmonių, kurie galėtų to užsiimti aukštų mm, lygmenių. Ir aišku, net ir dabar kompiuterių, kibernetinė, su kibernetinėmis technologijomis dirbantis žmonės dirba sudėtingame kontekste. Ir iš tikrųjų žmonės, kurie neturės reikiamų kompetencijų, bus išstumti iš pramonės keturi proceso. Mes e, matome dabar, kalbame apie skaitmeninę rinką, pavyzdžiui, tai žmonės, kurie nemoka naudotis kompiuteriu, aišku, kad jie jau dabar atsiduria už e, šios rinkos ribų ir matome, kad dabar Europos rinka e, jau darbina žmonės iš Indijos, Vietnamo, Indonezijos, e, kad galėtume papildyti savo turimus išteklius. Yra didelės paklausos šalių, kaip pavyzdžiui Vokietija, kuri pritraukia ir darbuotojus iš kitų Europos šalių. Taigi, Yra iš tikrųjų e, didelis poreikis darbuotojų turinčių pramonė keturi kompetencijas, o tie, kas tokių kompetencijų neturi, tai jiems bus sunkiau ateityje. E, na, yra atlikti e, keli tyrimai skirti užimtumui pramonė keturi kontekste, ten bandoma nuspėti, kaip e, bus paveikti atskiri pasaulio regionai ir šalis. Aišku, e, tas tyrimas yra toks teorinis, hipotetinis, bet e, prognozuojama, kad nedarbo lygis išauks, galbūt nelabai stipriai, bet skirtingos žmonių grupės bus patir skirtingą poveikį. Bus tie, kas laimės ir tie, kams, kam pokyčiai bus nepalankus. Bet klausimas, kurį kelia profsąjungos, ką daryti su tais žmonėm, kurie neturi reikiamų įgūdžių. Tai yra iš tikrųjų didelė problema. Ką, kaip prisitaikyti prie kintančios realybės. Ir Vokietijos socialinio saugumo departamentas taip pat atliko tyrimą šią temą. Na ir dar jeigu būtų daug žmonių, kurie turėtų pramonė keturi srities kompetencijų ir tie įgūdžiai ir tos kompetencijos būtų labai specializuotos, tai um, kas vėliau atsitiks su tai žmonėm, kai tų specifinių labai kompetencijų nebereikės, pavyzdžiui, po 30 ar 40 metų. E, na, reikia kalbėti apie mm, galima verslo modelių pasikeitimą ateityje. Aš nemanau, kad e, visi verslo modeliai pasikeis, tai yra tiesiog neįmanoma. Pagalvosime apie tai, kas yra pramonė keturi atskiros kompanijos integruoja technologijos, keičiasi duomenimis, bet yra tam tikrų apribojimų, kiek šis procesas galės trukti, nes yra tam tikrų nežinomųjų, yra strateginių nežinomųjų, pavyzdžiui, mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios, kurias varžys tiekėjai, kas atsitiks, jeigu kiltų problemų, kokios yra sąnaudos susijusios su investicijomis, kai kurios sąnaudos bus per didelės MVI, taigi jos nebus motivuotos e, to užsiimti, taigi yra tam tikrų apribojimų, kiek gali plėtotis pramonė keturi. Yra tokių ekonomikos sričių, kur pramonė keturi, kurių pramonė keturi nepasieks. Ir dar svarbu kalbėti apie tai, na, kas nepasakyta aiškiai mano prezentacijoje, bet ką svarbu taip pat paminėti. Kai aš kalbu apie pramonę keturi ir kas turime omeny, kai kalbam apie paslaugų internetą, daiktų internetą, pramonė keturi yra pirmiausia gamybos pramonės integracija. Pirminė idėja buvo tiesiog pasirenkti ateičiai užtikrinti Vokietijos gamybos pramonės konkurencingumą. Vokietijos pramonė, aišku, yra lyderė Europoje Mm, tai yra sektinis pavyzdys, bet galbūt gamybos pramonė kitose valstybėse narėse nėra tiek išvystyta ir nesusilauks tiek e, dėmesio. Koks yra skirtumas tarp pramonė 4 ir daiktų interneto? Daiktų internetas e, yra mm, galbūt platesnė savoka apimanti ne vien gamybos pramonė, bet ir kitas pramonės šakas. Ir dar yra paslaugų internetas, kuris įtraukia uh, ir paslaugų sritį į interneto erdvę. Galbūt General Electric taikoma e, interneto savoka yra plačiausia. Pramoninis internetas yra praktiškai apima viską ekonomikoje, kas gali būti internetizuota, jeigu taip galima pasakyti, tai gali būti apšvietimo sistemos miestuose, e, pastatai, statybvietės e, ir panašiai, ne vien gamybos pramonė. Taigi mes turime aiškiai suprasti, kuo skiriasi tos savokos, kas yra daiktų internetas, pramoninis internetas. Kalbame dabar apie pramonė keturi, tai yra labai konkreti ekonominės veiklos sritis. Taigi pasaulis keičiasi ir verslo e, situacija keičiasi, prasideda paradigmos pokyčiai tose verslo šakose, kur tie pokyčiai gali vykti. Ir netgi jeigu pažiūrėsime į pramonės lyderius, tai yra Vokietijos pramonė, Ji taip pat yra pradinėme etape per artimiausius 5, 10, 15 metų e, jau ši koncepcija paplis e, plačiau, taip bent jau mano šios idėjos e, autoriai. Na ir tada galėsime įvertinti, kokios apimties reiškinys tai yra, bet jau dabar galime pradėti galvoti, koks bus poveikis tokiams rytims kaip užimtumas. Uh, Mokymai dar viena įdomi sritis. Vėlgi, pramonė keturi sumanytojai teigia, kad e, reikės keisti mąstymą, keisti požiūrį ir e, atitinkamai reikės keisti mokymo metodus, nes e, tas tradicinis mokymas, pavyzdžiui, internetinių technologijų srityje, programavimo srityje, srityje, na gal aš vadovaujuosi stereotipais, bet e, dažnai toks vaizdas, e, vaizdinys kyla, kad sėdi žmonės kažkur prie kompiuterio, neatsitraukdami dienų dienas. Ir tas tipinis informacinių technologijų darbuotojas ir programuotojas yra štai toks vat stabilus, sėdintis už kompiuterio. Bet pramonė keturi srities žmonės turi turėti daug platesnius gebėjimus, turi gebėti komunikuoti, suprasti verslo procesus, taip pat suprasti e, tą politinį aspektą bendravimo su kitais, e, kitom verslo įmonėm. Taigi reikia visai kito mąstymo būdo, visai kito e, parengimo, visai kito mokymo. O tie, tas mokymas dar nėra parengtas, nėra sukurtas Taigi, šalia daugybės kitų technologinių faktorių, tai dar yra vienas, viena iš kliučių. Perėsiu prie paskutinio klausimo. Kaip atrodo Europa, lyginant su kitomis e, šalimis? Galbūt e, ne visai teisinga kalbėti apie Europą bendrai, šiuo atveju, nes žinome, kad yra daug skirtumų tarp įvairių Europos šalių. Bet Vokietija, pažiūrėjau, tikrai yra lyderė, Jungtinė karalystė yra viena iš lyderių. Ir yra tokios europinės kompanijos lyderės greta JAV įmonių ar kai kurių Kinijos bendrovių. Yra ir kitose šalise tokių progresyvių E, kompanijų. Kas svarbu šiame kontekste yra tai, kad, e, na, žiūrint į kitas šalis, e, ypač Kiniją, matome, kad kai atlyginimai padidėja Kinijoje, tai yra didžiulis postumis Kinijos pramoniai vis labiau konkuruoti su europiečiais ir JAV e, technologijų požiūriu. Taigi konkurencinė aplinka tampa vis sudėtingesnė. Aš tikiuosi, kad atsakiau daugelį klausimų. Suprantu, kad yra keletas klausimų, kurie yra svarbus, bet nebuvo užduoti. Klausimai susijęs su duomenų apsauga ir taip toliau. Bet e, tie klausimai, kurie buvo užduoti, tikiuosi, kad juos atsakiau. Ačiū. Tikrai labai išsamus buvo jūsų atsakymai, visus mūsų klausimus. Ačiū. Galbūt kitame jūsų pranešime ir toje ataskaitoje galėsite įtraukti ir kitus elementus. Ačiū Jums, ačiū Jūsų komandai, kuri čia dalyvauja. Mūsų Europos parlamento mokslinio tyrimų departamentas padėjo surenkti šį susitikimą ir um, mūsų šis departamentas e, taip pat e, užduos jums greičiausiai keletą klausimų raštu vėliau. Taigi dar kartą ačiū Jums e, už Jūsų ataskaitą, už Jūsų pristatymą, o dabar kolegos Mes jau baigiame savo popietinė sesija. Rytoj 9 ryto kalbėsime apie transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės susitarimą. 10 ryto bus balsavimas. Ir toliau dirbsime pagal darbo tvarkį iki 12.30. Trečią valandą vyks labai svarbus klausimai. Taigi daug darbo mūsų laukia. daugeliui jūsų. Tai bus ilgas dviejų dienų posėdis. Kai kurie dar palūkėsite 6-7 minutės ir tada prasidės uždaras koordinatorių posėdis. Panas Kaulyčiak, dėkojame, padarėte puikią pradžią iš ryto, aš girdėjau, nedalyvavau čia rytinėje sesijoje, bet Jūs aktyviai dirbate visą laiką. Jūsų pirmtakas Janas ITRE komiteto narys, panas Ramsdorms, taip pat e, aktyviai dirba. Tai aš, e, ar jis dirbo sėkmingai, aš tikiuosi, kad jūs jį e, pakeisite. Taigi, kolegos, po penkių minučių koordinatorių posėdis.